Bene, colleghi, il dibattito è finito. Ringrazio. Ačiū kolegos. Diskusijos baigtos. Noriu padėkoti komisarui, kuris iki pat pabaigos išsėdėjo su mumis. Kita sesija vyks rytoj, spalio 26, penktadienį, nuo 8.30 iki 11.30 ir toliau 11.30 iki 1.30. Darbo tvarkė yra paskelbta, jinai prieinama tinklalapyje. Europos parlamento tinklalapyje, o dabar sesija baigta, uždaroma, linkiu.